Ja. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Gerbiami kolegos, norėčiau pasveikinti Jūs susirinkusi mūsų posėdį. Tai yra pirmasis mūsų posėdis šią savaitę. Ir taip pat norėčiau ypatingai nuoširdžiai pasveikinti komisarę ponę Gegen Kvin, kuri uh, su mumis diskutuos. Ir tai yra ketvirtasis darbo tvarkės punktas, bet prieš tą diskusiją dar keletas organizacinių reikalų. Visų pirma, noriu paklausti dėl darbo tvarkės, tiksliau pasakyti, kad e, susikeičiami vietoj penktas ir šeštas darbo tvarkės punktai. Manau, kad niekam tai nesukels problemų. Taip pat e, noriu pasakyti, kad protokolas yra tvirtinamas, nes nebuvo jokių pastabų. Dėl jo taip pat norėčiau dar pasakyti keletą pirmininko pranešimų ir norėčiau, kad jūs tuos pranešimus, tą informaciją, kurią pasakysiu, e, pasakytumėte savo frakcijų kolegoms. No innovation. Der erste Punkt äh, ist. Taigi pirmasis mano pranešimas yra toks ir baigtas trilog, baigtos trilogo dėrybos. Ponas Brent, mūsų pranešėjas ir keletas kolegų dėrėjosi kartu. Iš tiesų buvo labai sunku uh, pasiekti susitarimo su taryba ir dėrybos vis tik tai nepaisant visų sunkumų baigtos sėkmingai, todėl norėčiau pasveikinti visus kolegas, kurie prie to prisidėjo. Toliau antras mano pranešimas užsienio reikalų komiteto m, mm, pirmininko susitikime mes kalbėjome apie tam tikrus pranešimus ir norėčiau dabar pasakyti jums rezultatus. Visų pirma, yra įvertinama, kaip turėtų vykti pirmojo, sustarimas pirmojo svarstymo metu. Ir labai dažnai vis tik yra taip e, pri, priimami dokumentai ir reikia, kad būtų 70 procentų darb, e, balsų dauguma. Tačiau frakcijų pirmininkai sako, kad gali atsitikti taip, kad dėl, daugum, dėl tokio dalyko, kai vis daugiau pranešimų priimami pirmojo svarstymo metu, e, gali kilti grėsmė demokratijos procesui. Taip pat buvo kitas argumentas, yra keletas komitetų, pavyzdžiui, Teisės reikalų komitetas, e, kurie turi balsuoti dėl įvairių detalių ir ten reikalinga balsų dauguma, taigi galima pasirinkti ir tokį kelią. Taigi manau, kad būtų tikslinga dar kartą peržiūrėti procedūrą, kai ką pataisyti ir reikia pabrėžti, kad vis tik negalima tokio kiekio pranešimų priimti pirmojo svarstymo metu. Todėl norėčiau paprašyti sekretoriato, kad galbūt visi komiteto nariai galėtų gauti darbos, darbo tvarkos taisyklės, net nes net ir priimant pirmojo svarstymo metu pranešimus yra tam tikra procedūra, tam tikri žingsniai, kurių reikia laikyti. Taigi, jeigu daromas pirmo, susi, susitarimas pirmojo svarstymo metu, reikia laikytis atitinkamo, atitinkamos procedūros. Jau būčiau dėkingas, jeigu sekretariatas galėtų išdalinti kolegoms darbo tvarkos taisyklės. Na ir trečiasis mano pranešimas čia koordinatorių posėdėje buvo daug apie tai diskutuojama. Aplinkosaugos komitetas savo iniciatyvą e, teikia pranešimą dėl e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų. Ir aš pasakiau, kad pagal darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį mes taip pat turėtume dalyvauti rengiant šį pranešimą, nes negali būti taip, kad aplinkosaugos komitetas visas temas, kurios susiję ir su mūsų darbu, tai yra kuomet persidengia mūsų kompetencijos, rengia vienas. E, aplinkosaugos komitetas mano pasiūlymą atmetė, e, taigi mes negalėsime dalyvauti darbę pagal 51 straipsnį. E, toliau turime pastarti, ką darysime Toliau kalbėjau su aplinkosaugos komiteto pirmininku Jo Lainen, jis pasiūlė mums e, įsitraukti darbą pagal 50 straipsnį. Aš sakiau, kad tai yra įmanoma, jeigu mes aiškiai nustatysime, už kokias temas mes e, būsime atsakingi pavyzdžiui, galbūt kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančias e, dujas, mes turėtume būti atsakingi už tuos klausimus, kurie susiję su moksliniais tyrimais, pramonės klausimais. Taigi sekretoriato norėčiau paprašyti, kad būtų uh, man aiškiai suformuoluota, kurios temos būtų mūsų kompetencijos rytis ir aš tada e, jas pateiksiu aplinkosaugos komitetui ir mes galėsime ieškoti kompromiso. Tačiau negali būti taip, kad tris ketvirtadalius temos nagrinėtų aplinkosaugos komitetas, o kas lieka liktų mums. E, jau taip buvo gana dažnai, o dabar manau, kad mes turime labai ypatingai žvelgti šią procedūrą. Tai buvo trečiasis ir paskutinis mano pranešimas jau pasveikinau kolegą von Brent e, dėl trilogo rezultatų. Taigi dar kartą mano pagirimai kolegoms, nes pasiekti rezultato nebuvo taip lengva. Taigi tai būtų visi pirmininko pranešimai. Jeigu neturite jokių pastabų, galime perėti prie ketvirto darbo tvarkės punkto. E, Kalbėsime su komisijos nare ponė Merigegen Quinn, kuri yra atsakinga už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą, pasiūlyčiau, kad e, visų pirma e, ponė Gegen Quinn prisistatytų. O jūs paskui galėsite užduoti jai klausimus. Aš griežtai žiūrėsiu į laikrodį, kad mes ne neužtestume šios diskusijos. Taigi, ponė komisarė, dar kartą sveikinu Jūs atvykusius į mūsų komitetą ir e, suteikiu Jums žodį. Thank you, <clears throat> Chairman. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, noriu padėkoti už galimybę susitikti su jumis šią popietę. Aš jums pateiksiu apžvalgą Europos komisijos darbo programos 2011 metams, kuri yra skirta mokslinio tyrimų inovacijų sričiai ir kurią e, priemė, patvirtino Europos komisija spalio 6 dieną. Europos 220 ir inovacijų sąjungų šviesoje Pagrindų aštuntoji programa e, turi labai aiškiai prisidėti prie tikslų e, pasiekimo. Mums reikėtų labai atidžiai išnagrinėti, kaip galėtumėm sukelti didesnį e, poveikį siekiant inovacijų. Ypač dėmesio daug turime skirti Europos inovacijų partneriams ir aš apie tai kalbėsiu po kelių minučių. Turime supaprastinti dizainą ir gyvendinimą ir Turime siekti pagrindų programos, aštuntos pagrindus programos įgyvendinimo, stengiantis iki 2014 metų sukurti Europos mokslinio tyrimo erdvę. Yra papildomų tarpinių elementų, tai yra septintos pagrindų programos, kurie padėjo ir padės siekiant ir rengiant aštuntą pagrindų programą. Mes turime aiškiai nustatyti, kokie turi būti prioritetai ir kokias priemonės reikėtų naudoti siekant 2020 m. Europos strategijos tikslų ir inovacijų sąjungos kūrimo pačiu geriausiu įmanomu keliu. Mes turime siekti plačių konsultacijų pagrindiniais klausimais, kol komisija galiausiai parengs aštuntos pagrindų programos teisėkuros pasiūlymus. Turime nustatyti pagrindinius klausimus, kuriuos reikės išspręsti ir patvirtinti 2019 metais. Ir komisija yra nus, nusprendusi pateikti teisėkuros pasiūlymus 2011 metų pabaigoje. Nepaisant pažangos per pastaruosius metus, kuriant Europos mokslinio tyrimo erdvę, šis procesas yra gana lietus. Lėtas. Mes turime sustiprinti teisinę pagrindą, teisinį pagrindą nu-, nustatytą Lisabono sutartyje. Ir stengtis panaikinti esamas kliūtis, kuriant Europos mokslinio tyrimo erdvę, panaikinant kliūtis judumui, didinant tarpulsinį bendradarbiavimą ir siekti, kad visa tai įsigaliotų 2014 metų pabaigoje. Taip pat turime užtikrinti sąsąją su kita pagrindų programa, atsižvelgiant į visus aktualius veiksmus susijusius su inovacijų sąjunga ir Europos 2020 iniciatyvomis, tai yra skaitinė darbo tvarkė, e, jaunimo judumu, e, industrinė politika, e, naujų įgūdžių ir darbo vietų darbo tvarkė ir taip toliau. Ši pagrindų programa yra labai plataus užmojo ir tai yra vienas iš esminių žingsnių, kuriant mokslinių tyrimų erdvę. Ir mes siekiamės konsultuoti su Europos parlamentu prieš pateikiant e, pagrindų programą 2012 metais. Galiausiai Euro, yra, komisija e, yra pateikusi Europos bioekonomikos darbo atvarkę. Mes kūrėme inovatyvę ir veiksmingai išteklius naudojančią Europą. Ir bioekonomika turėtų būti įkurta iki 2020 metų, atsižvelgiant į visus industrinius ir žemės ūkio bioekonomikos aspektus. Dabar paminėsiu pagrindinius elementus inovacinės e, sąjungos flagmano iniciatyvos. Turime konsultuoti su visais susijusiais suinteresuotais partneriais ir šalimis siekiant e, patarimų ir konsultacijų, remiantis patarimais, pasiūlymais, taip pat atlikę analizę e, stipriųjų ir silpnųjų vietų ES inovacijų ekosistemos. Iniciatyva yra dabar jau apibriešta pagrindiniais elementais. Komisija pateiks priemonės, kaip pagerinti prieigą prie finansavimo. Reikia naudotis, plačiau naudotis ES priemonėmis, tokiomis kaip rizikos dalinimuose finansinė priemonė, ir kitomis. Taip pat turime sustiprinti egzistuojančias e, mokslinių tyrimų iniciatyvas, baigti kurti mokslinių tyrimų e, erdvę iki 2014 metų ir sustiprinti Europos ir nacionalinės mokslinių tyrimų politikas, naikinant kliūtis mokslininkų judumui. Taip pat ir užtikrinti pensijos teisų perkelimą. Septintos pagrindų programos e, tiesinys bus sukurtas tengiantis paremti Europos 2020 metų strategiją. Europos mokslinio tyrimų taryba ir Europos institutas skirtas inovacijoms ir technologijoms taip pat bus sustiprinti. Taip pat e, komisija sustiprins e, mokslinį pagrindą per jungtinius mokslinio tyrimų centrus. Europos dizaino lyderystės valdyba ir Europos dizaino meistriškumo ženklas yra dvi naujovės, kurias taip pat pasiūlė komisija. 2019 metais komisija pradės e, didelę mokslinių tyrimų programą viešajame sektoriuje. Ir bus pradėtas Europos socialinės inovacijos bandomasis projektas, kuris suteiks žinių ir kompetencijos siekiant tikslų socialinio finansavimo programų srityje. Taip pat komisija siūlo nustatyti biudžetus viešiesiams pirkimams, kalbant apie inovacinius produktus ir paslaugas. Ir yra skiriama mažiausiai 10 milijardų eurų per metus inovacijoms, kurios padėtų pagerinti viešasias paslaugas. Toliau, kitų metų pradžioje komisija pateiks teisėkuros pasiūlymą, kuriuo siekiama pagreitinti ir modernizuoti standartų nustatymą, siekiant didesnio saveikumo tarp inovacijų. Europos intelektinės nusavybės režimas turėtų būti modernizuotas. ES patento sustarimas leis sutaupyti verslui apie 250 milijonų eurų per metus. 2011 metais komisija pateiks pasiūlymus Europos žinių rinkai, patentams ir licencijoms. Struktūriniai fondai ir valstybės parama turėtų būti peržiūrėta, kad būtų, būtų galima skatinti inovacijas. 86 milijardai eurų struktūrinių fondų bus skirta inovacijoms ir bus siūloma panaudoti struktūrinius fondus daugiau dėmesio skiriant inovacijoms. Taip pat 11 metais bus peržiūrėta valstybės pagalbos sistema. Komisija nustatė 25 rodiklius veiklos rezultatų suvestinėje skirtoje moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Ir taip pat kontrolinį sąrašą požymių, pagal kuriuos būtų galima e, įvertinti sėkmingas inovacinės sistemas. Ir taip skatinti novatoriškas bendrovės ir e, skatinti ekonomikos augimą. Europos inovacijų partnerystė mobilizuos suinteresuotėse šalis Europos nacionaliniu ir regioniniu mastu viešuosius ir privačius ir bus nustatyti labai aiškus tikslai, kurie leis spręsti socialinius iššūkius ir užtikrins Europos tapimą pasauliniu lyderiu. Partnerystė padės stiprinti mokslinius tyrimus ir plėtrą, koordinuoti investicijas, pagerinti standartus ir mobilizuoti paklausą. Komisija taip pat e, yra pasirengusi 2011 metų pradžioje pradėti bandomąjį partnerystės projektą. Daugiau partnerystės bus užmėgsta tokiuose srityse kaip energija, mobilumas, išmanus miestai, vandens efektyvumas, e, žaliavinės medžiagos ir tvari ir produktyvi, e, tvarus ir produktyvus žemės ūkis. Norėčiau patikinti Jūs, kad komisija dirbs e, bendradarbiaudama, artimai bendradarbiaudama su Europos parlamentu ir svarstys visus partnerystės e, projektus ir taip pat nagrinės potencialius kandidatus partnerystėms užmėgsti ir konkuren, e, konkurencingumo taryboje 26 e, lapkričio bus galutinai patiktos išvados. Ir Europos taryboje m, mm, gruodžio mėnesį komisijos pirmininkas Baroso ketina pristatyti e, galutinę mūsų programą. Taigi aš jums pristačiau mūsų iniciatyvą ir aš laukiu tolesnio bendradarbiavimo su jumis ir labai tikiuosi, kad pirmininkas Baroso ir aš sulauksime didžiulės paramos iš Europos parlamento pusės, stengiantis, kad inovacijų sąjunga taptų tikrovę. Ačiū. Ačiū labai. Pone Delkastijo, užduos klausimą pirmoji dabar. Ačiū pirmininkė. Pone komisijos narė, savo frakcijos vardu ir asmeniškai norėčiau padėkoti už tai, kad atvykote šiandien į komiteto posėdį. Kalbėsiu trumpai ir užduosiu du klausimus. Tiesą sakant, užduosiu vieną klausimą ir pasakysiu vieną pastabą arba pakomentuosiu. Esame patenkinti ir dėkoju Jums už tai, kad tiek žodžiu, tiek ir raštu esate įvardijusi tuos 25 rodiklius, kurie turėtų užtikrinti ES e, naujovių dėgymo laikymasi. E, tas rodiklių sąrašas mums yra priimtinas, tačiau noriu užduoti klausimą dėl ITER projekto raidos ir finansavimo. Komisija savo komunikate apie projekto pažangą iš pradžių minėjo, kad įmokos turėtų padidėti nuo 2,7 iki 3, po to jau buvo minima 6,6 milijonai nuo 7 iki 20 metų, dabar komisija siūlo užtikrinti finansavimą trumpesniam laikotarpiu iš daugiametės finansinės perspektyvos e, lėšų, skiriant pagal pirmą A eilutę 400 60 milijonų eurų, taigi finansavimo tvarka yra neaiški. Peržiūrėjus pirmąją A biudžeto eilutę, galime pastebėti, kad iš šios kategorijos lėšų finansuojamų projektų skaičius yra ribotas. Šiuo metu ITER projektas turėtų būti finansuojamas iš šios biudžeto išlaidų kategorijos. Kaip Jūs galėtumėte garantuoti, kad bus visiškai finansuojama septintoji pagrindų programa, jeigu laikysimės tokių finansavimo principų ir kaip bus užtikrintas ITER projekto finansavimas. Jau daug kartų šiame komitete diskutavome šio klausimu ir būtų įdomu išgirsti jūsų paaiškinimus, panas Sukalas kažkokiu. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Labai įdėmiai jūsų klausiausi ir jūsų išsakytas mintis skambėjo tikrai įdomiai. Norėčiau užduoti du klausimus ir e, susitelkti ties dviem aspektais. Galbūt neteisingai esu informuotas, tačiau iki šiol dar nesugebėjau gauti informacijos apie tai, kas įvyko e, su Lisabono strategijos įgyvendinimu. Kas man galėtų paaiškinti, e, kokios buvo šios strategijos įgyvendinimo pasiekmes ir rezultatai. Dabar mes turime strategiją Europa 2020, e, o Mano klausimas yra susijęs su Lisabonos strategija. Ar toliau ji bus įgyvendinima iki 20 metų ir įtraukiama į strategiją Europą 2020? E, ar bus kaip nors kitai bandoma ją įgyvendinti, turint omenyje, kad jos įgyvendinimas nebuvo labai sėkmingas. Taigi, galbūt buvo pasimokyta iš Lisabonos strategijos ir siekiant daryti mažiau klaidų įgyvendinant strategiją Europą 2020. Komisijos komunikate, kuriame kalbama apie naujovių sąjungą, tai yra septintojo e, skyriaus antroji dalis, kuri mums yra labai svarbi. Kalbama apie tam tikro kriterijų, rodiklių sąrašo sudarimą, pagal kurį būtų galima pamatuoti inovacijų dėgymo lygį. Tai yra labai įdomus pasiūlymas ir aš galiu konstatuoti, kad komisija, remdamasi aukšto lygio darbo grupės rekomendacijomis, patikina, kad po dviejų metų toks uh, rodiklių indeksas bus parengtas. Taigi, e, jeigu bus tokia matrica jau parengta, tai bus galima išmatuoti tai, ką mes ir norime išmatuoti, būtent e, investicijų apimtis ir jų e, užtikrinta inovacijų lygį, tačiau toks indeksas egzistuoja JAV, galbūt galėtume jį perimti ir nereiktų mums patiems naujo kurti. Ačiū, ponė komisarė, ponė Fort. Noriu du užduoti klausimus. Pirmiausia, dėl pagrindų programų finansavimo, nes mano šalyje e, šiems klausimams yra skiriamas tikrai didelis dėmesys. Yra labai svarbu užtikrinti bendradarbiavimą ir finansavimą iš atitinkamų europinių fondų. Dėl septintosios pagrindų programos e, supaprastinimo. Norėčiau paklausti, kaip ketinate atitinkamus pasiūlymus įgyveninti, kaip manoma, greičiau. Viena iš rekomendacijų buvo susijusi su tuo, kad projektų dalyviai galėtų taikyti įprastas atsiskaitimo e, procedūras ir įtraukti personalo išlaidas e, į e, tą atsiskaitimo bendrą sistemą, norėčiau paklausti, ar įmanomas bus toks dalykas. Antras klausimas susijęs su galimybė Europoje turėti vyriausiojo mokslinio tyrimų e, konsultanto pareigybę. Ar tokia iniciatyva bus įgyvendinama? Pone Merkis. Ačiū komisarė už tai, kad atvykote ir e, pristatėte e, inovacijų Europos svarbiausius projektus. Mums labai svarbu pasiekti šių tikslų iki 20 metų. Keltą klausimų turiu, jūs teikiate, kad labai svarbu užtikrinti valdysenos struktūrą įgyvendinant atitinkamus projektus, tačiau galbūt jūs galėtumėte pagrindinius principus šios struktūros sukūrimo mums pristatyti, ar iš tikrųjų mes kalbame apie naujas priemonės, nes mano nuomonė tai nėra visiškai naujos priemonės, jos yra tik atnaujintos, tačiau e, bandoma sudaryti tokį naujumo įspūdį per didelį. Galbūt galėtumėte tai plačiau paaiškinti ir taip pat noriu sužinoti, kaip parlamentas bus įtrauktas į šios struktūros, valdysenos struktūros kūrimą. Mums šis klausimas, kaip jau buvo minėta, yra labai svarbu. Taigi, kaip bus įtrauktas parlamentas į inovacijų partnerystės darbo tvarkės sudarimą ir į atitinkamų iššūkių apibrėžimą tiek iki 2020 metų šis klausimas yra pakankamai neaiškus, nes galime įsivaizduoti, kad 2014 metais nauji iššūkiai bus kitokie nei yra apibūdinti ir e, nustatyti dabar. Noriu sutikti su kolegomis dėl to, kad yra labai svarbu išsiaiškinti, kaip mes ketiname stebėti vykstančius procesus ir kaip pasimokyti turėtume iš uh, ankstesnius projektus įgyveninant padarytų klaidų. Taip pat labai svarbus klausimas yra partnerystės projektų finansavimas. Jūs minėjote aštuntąją mokslo tyrimų pagrindų programą, tačiau neminėjote SIP programos, tai yra inovacijų programos. Aš nenoriu dabar perdėti perlenkti lasdos, tačiau kaip mes turėtume geriau, pragmatiškiau tvarkyti lėšų panaudojimą, nes dabar yra labai nemažai lėšų, yra paprasčiausiai išvaistoma, e, kalbėdama apie resursų veiksmingumą, jūs turėtumėte ir finansavimo veiksmingumą. Taip pat daug kalbama e, komunikate apie penktąją laisvę, tai yra laisvą žinių judėjimą. Galbūt galėtumėte plačiau paaiškinti, kaip skatinsite laisvą žinių judėjimą, suteikiant atinkamą e, finansavimą <clears throat> su naujojomis susijusiems projektams, nes tai yra labai svarbu, kuriant vieningą rinką. Na ir paskutinis, bet nemažiau svarbus klausimas, galbūt jūs galėtumėte nuo šio atsakymo ir pradėti, kaip Mums reikia pritraukti talentingiausius mokslininkus, stiprinti mūsų universitetų pozicijas pasaulyme kontekste, kaip ketinate to pasiekti, būdama atsakinga už inovacijas, o ne už švietimą, kuris nėra ES kompetencija. Ačiū. Kolega Lambers, prašau. Uh, uh, Ačiū pirmininkė, sveika atvykusi gerbiama komisarė. Dėkuoju už jūsų visą dokumentais, mums, man atrodo, labai padrasinantis, ypač kalbant apie tikslus ir iššūkius, kuriuos jūs iškėlėte Europos Sąjungai, manau, kad tai yra labai gerai parinkti, labai kryptingai parinkti tikslai. Taip pat man patiko jūsų požiūris į atvirą prieigą prie mokslinio tyrimų rezultatų, kurie yra viešai finansuojami. Taip pat jūsų dėmesys skiriamas mokslinio tyrimo erdvės kūrimui ir taip pat sta, svarba standartų nustatymo. Jeigu mes nekreipsime tai dėmesio, tai gali būti, kad Kinė nustatys tuos pasaulinius standartus, mes net nespėsime susigaudyti. Keletą pastabų norėčiau pasakyti, kur man atrodo, kad šį dokumentą būtų galima šiek tiek pagerinti. Reaguodamas į tai, ką jūs tik pasakėte apie talentų e, pritraukimą pasaulinių mastų, mastatų. Tačiau dėje labiausiai trikdo tai, kad mes net nesugebėjome pasinaudoti Europoje turimais talentais. Kai aš matau mūsų jaunimą, turiu galvoje ir imigrantų kilmės jaunimą. Ir kad mes nepanaudojame tų talentų o bandome pritraukti talentus iš išorės, manau, kad turėtum daugiau dėmesio skirti talentų ES viduje vystimui. Toliau dėl inovacijų partnerysčių. Reikėtų saugotis, kad ši priemonė nevirstų tokia priemonė, kur mes bandome subsidijuoti pramonės tam tikrus sektorius. Ir čia turime kalbėti ir apie ES finansinius įsipareigojimus. Ir mes taip pat ketiname pateikti pasiūlymų jūs, jūsų kolegai komisaro ekonomikos reikalams, kalbant apie ES ekonominį valdymą, kadangi yra tam tikras pusiausvėros sutrikimas makroekonomikos lygmenių ir jūsų kolega komisaras Rein, mes jam pasiūlymėse įtraukti tam tikrus rodiklius, kurie mums leistų stebėti e, tuos veiksnius, kurie turi tiesioginį poveikį ekonomikai. Ir kadangi Bilard nusprendė e, paliesti tam tikrus klausimus, aš norėčiau ir jums. Sprendė kalbėti, bet aš noriu taip pat kelis klausimus paliesti. Štai mes turime projektą, Ir dar prieš pradedant jį gyventinti, jo sąnaudos labai smarkiai išaugo beveik tris kartus ir tai rodo netinkamą valdymą. Ir dar vienas dalykas iš mūsų diskusijų išaiškėjo. Ir aš pritariu Jums tą prasme, kad Jūs norite konkrečių rezultatų. Ir turiu pasakyti, kad mūsų komitetas vis, visomis pastangomis jums padės. Tačiau kiek tai užtruks, kol mes abu galbūt jau tapsime pensininkais. Aš manau, kad galbūt jums reikėtų apgalvoti, galbūt reikėtų užšaldyti, ne visiškai sunaikinti šias idėjas, bet bent jau užšaldyti tas idėjas dešimčiai metų. Ačiū. Gerai, taigi tiek pasisakymų, dar suteiksiu žodį kolegijai Kavalijo. Ačiū pirmininkui, ačiū komisijos nariai, sveikinu Jūs čia atvykusią ir noriu pasveikinti ir komisijos narį, ir komisijos tarnybas už labai puikiai parengtą dokumentą apie inovacijų iniciatyvas. Ypač džiaugiuosi socialinėmis inovacijomis. Tai yra labai įdomi savoka, anksčiau jos nebuvo ankstesniuose komisijos rengiamuose dokumentuose Ir taip pat sveikinu inovacijas viešajame sektoriu. Manau, kad tai yra labai svarbu e, šiomis dienomis šiais laikais įtraukti šią sritį. Mano nuomonė, pagrindinė dokumento svarba yra susijusi su priemonėmis, kurios, kurias yra planuojama naudoti. Ypač man nerima kelia finansinės priemonės. ES biudžetas nėra lankstus Mes turime problemų dėl ITER, čia nerandame sprendimų ir laukiame pusės termino peržiūros biudžeto. Pusės termino peržiūra praėjusią savaitę jau buvo pateikta ir tai yra tarsi pagrindas būsimo biudžeto nustatymui. Labai svarbu e, tilpti nustatyto biudžeto rėmose. O dabartinis biudžetas buvo nustatytas prieš nemažai metų ir tokie klausimai kaip inovacijos ir tai, ką mes dabar svarstome, tais laikais, kai buvo nustatytas šis biudžetas, jie dar nebuvo prioritetiniai klausimai. Taigi mano klausimas ir mano nerimas susijęs su tuo, kad mes nustatėme labai aiškius ES prioritetus, susidurėme su didžiuliais iššūkiais Mes parengėme finansinės priemonės iki 2014 metų. Ir jau įpusėjame, kalbant apie laikotarpį iki 2020 metų. Tačiau tinkamą finansavimą mes gausime tik tai 2014 metais. Ar jūs turite konkrečių sprendimų šių problemų, šioms problemoms? Štai toks yra mano klausimas jums, komisarė. Ačiū. Dar yra dešimt kolegų norinčių pasisakyti, todėl norėčiau visų jūsų paprašyti kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Kolega Nestilroj yra kitas kalbėtojas, kuris gali pabandyti tai daryti. Dėkoju, pirmininkė. Iš tiesų pabandysiu kalbėti trumpai, nes man atrodo dar turėsime daug progų gilinti šiuos klausimus. Mes turėtume kalbėti apie visą eilę komisarų postų, kurie yra susiję su integruotomis programomis, o jūs, komisarė, esate tarsi koordinatorė. Tai čia būtų viena pastaba, o kita pastaba būtų tai, kad reikėtų siekti part, vidaus partnerių ir partnerių iš išorės bendradarbiavimo. Manau, kad čia ir valstybės narės turėtų daugiau nuveikti. Ir kalbant apie Lisabonos darbo atvarkę, viena iš jos problemų buvo tai, kad nebuvo aišku, kas ką darys, kas už ką bus atsakingas kalbant apie šią iniciatyvą, mes turime taip pat kalb, kalbėti apie reikiamas priemonės, pavyzdžiui, apie finansus. Na ir e, laikotarpio vidurio peržiūroje yra parašyta, kad reikia siekti sinergijos taip pat ir panaudojant lėšas. Taigi galbūt tai galėtų būti sprendimas. Taip pat reikia pabrėžti, kad kiekvienais metais ta Flagmano iniciatyva turėtų būti susijusios su partneriais iš išorės, tačiau jūs turite pasakyti, kaip tai turi vykti. Mes parlamente, aišku, esame už inovacijas, tačiau mums reikia teisingo požiūrio jas. Dėkuoju toliau, ponė Hercog. Thank you, and... Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė, kad atvykote ir kad taip aiškiai kalbėjote, tik moteris gali taip aiškiai įsireikšti. Aš keletą aspektų norėčiau paminėti, ne per daug, nesijaudinkite, vienas iš jų yra biudžeto klausimai. Kaip jūs galite siekti susitarti su taryba 2011 metų biudžetą tvirtinat, e, puikiai matėme Kaipgi mes galėtume e, priversti tarybą pritarti mūsų siūlomo biudžeto projektams, ypatingai mokslinio tyrimo ir plėtros srityje, nes jeigu nepritarsime, tai nepasieksime savo tikslų. Iki 2014 mūsų įgaliojimai tęsiasi, tačiau mes iki to laiko nesugebėsime savo tikslų pasiekti, jeigu dvėjosime, taigi turime ryštingai žengti į priekį. Dėl ITER galiu pritarti kolegų nuomoniai, tačiau noriu pasakyti, kad su visais plataus masto projektais e, yra susiję labai daug problemų. Galilėjo, e, kiti projektai e, tokio plataus masto, kurie apima daugiau nei vieną valstybę narę, susiduria jų įgyventinimas su dideliais sunkumais. Kitas klausimas kadangi esu Vengrija, negaliu jo išvengti. E, kaip jūs vertintumėte būsimo Vengrijos pirmininkavimo potencialą naujovių dėgymo srityje? Ir taip pat noriu išgirsti jūsų nuomonę dėl Europos e, naujo e, inovacijų technologijų instituto, kuris veikia Vengrijoje vaidmenį ir kaip būtų galima geriau e, ir veiksmingiau pasinaudoti jo galimybėmis. Ačiū dar kartą, kad atvykote, kad dalyvaujate taikinimo procedūrą kartu su taryba ir kad padedate ginti mums mūsų pozicijas. Ačiū labai, kolega Thompson dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariai už jūsų įžanginį pasisakymą. Buvo įdomu klausytis jūsų minčių. Atrodo, kad galiausiai bus Europos mokslinio tyrimų programa atnaujinta, o tai jau buvo nesėkmingai daroma kelis kartus anksčiau. Labai patiko jūsų mintis dėl bendradarbiavimo tarp naujovės dėgiančių įmonių ir struktūrų ES viduje. Manau, kad šiems projektams yra būtina pridėtinė e, vertė, perdodant, perteikiant žinias iš vienos valstybės į kitas. E, todėl labai svarbu sukurti e, tam atitinkamą pagrindą. Labai patiko jūsų mintis dėl viešųjų pirkimų inovacijų srityje. Kiek aš žinau, tik viena iš 27 valstybių narių turi uh, atitinkamus teisės aktus, kuriais reglamentuojami viešieji pirkimai inovacijų srityje. Tai e, padarė Junktinė karalystė 2007 metais. Galbūt mes galėtume pasinaudoti kitose valstybės narėse Junktinės karalystės sukauptą patirtimi. Tris klausimus noriu užduoti. Jūs e, kalbėjote apie tai, kad būtina sustiprinti Europos mokslinio tyrimų tarybę, tam e, pritariu galbūt e, reikėtų padidinti šiai tarybai finansavimo dalį iš bendro biudžeto, taip pat kalbėjote apie struktūrinius fondus ir jų lėšų panaudojimo sinergiškumą, e, finansuojant e, taip pat ir pagrindų programas, kiek aš žinau, labai daug teigiamų tokio, tokios energijos pavyzdžių nėra. Galbūt vertėtų įvertinti pirmiausiai sinergijos galimybės tarp pagrindų programų ir struktūrinių fondų finansuojamų projektų. Jeigu būtų nustatyta tam tikrų kliučių, reikėtų sukurti tam tikrą struktūrą, kuri tą sinergiją padidintų. Aš taip pat esu moterų komitetų, komiteto narė ir noriu paklausti, ar skirtumėte e, prioritetą e, lyčių lygybės geresniam užtikrinimui mokslinio tyrimų srityje. Ačiū, kolegė Pauli. Fuck. And thank you, Commissioner, for... Ačiū, ačiū komisijos nariai už labai išsamų pristatymą inovacijų sąjungos. Norėčiau tais klausimus pateikti trumpai. Pirmiausia, tesdama savo kolegės Fots mintį, mus žinome apie finansinius sunkumus, kuriuos patiria valstybės narės šiuo metu. Kaip Jūs manote, inovacijų sąjunga galėtų padėti panaikinti persindingimą, dubliavimą mokslinių tyrimų, kuris šiuo, mes, šiuo metu egzistuoja, kad kai kurios valstybės narės dirba toje pačioje srityje. Europos programos galbūt galėtų padėti valstybėms narėms būti veiksmingesniems ir geriau panaudoti turimą ribotą finansavimą. Antra, ES yra kalbama strateginės energijos technologijų planą, kuris leistų susidoroti su visuomenė kilančiais iššūkiais. Kaip šis planas e, atitinka inovacijų sąjungą? Kaip tuos dalykus galima integruoti kartu? Gal jūs galėtumėt labiau paaiškinti šį klausimą? Ir trečia, dėl visuomenės pokyčių Viena iš sričių, kuri yra pripažinta ir kuri yra labai pabrėžiama, yra sveikas senėjimas. Ar inovacijų sąjunga galėtų sustiprinti darbą, kuris vykdoma šiuo metu, kalbant apie klinikinius tyrimus ir direktyvą rengiamą šio klausimu? Aš manau, kad šiuo metu vyksta vertinimas ir man įdomu, koks jūsų manimų, kokie yra jūsų manimų patys svarbiausi pakeitimai, pokyčiai, kurie bus prieimus klinikinių, naują klinikinių direktyvą. Ir dar vienas konkretus klausimas. Tai yra dėl ES e, šalių bendradarbiavimą klinikinių tyrimų srityje. Tokie mano klausimai. Ačiū. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos narė už pristatymą. Norėčiau paklausti tokio klausimu, kai kalbant apie inovacijų politiką. Aš manau, kad mes turime paremti mažas ir vidutinės įmonės, nes jos yra ekonominio vystimosi variklis ES. Ir kai kalbame apie lėšas, kurios yra skiriamos moksliniams tyrimams, aš tikiuosi, kad mes kartu galėtumėm padidinti biudžetą skirtą Galileo projektui. Deja, egzistuojančios lėšos radio navigacijos satelitiniai sistemai tų lėšų nepakanka ir mes negalėsime visiškai pasinaudoti Galilėjo projektu ir jį galutinai įgyvendinti. Ir mano klausimas yra, ar bus įmanoma skirti būtinų lėšų šiam projektui. Norėčiau pateikti vieną klausimą. Aš manau, kad diskusijos būtų platesnės, jeigu jūs galėtumėte atsakyti į mano klausimą. Žinau, kad turite ribotai laiko, tačiau mano klausimas susijęs su tuo, kad pastaruoju dešimtmečiu Deindustrializacijos procesas vyko ES mastu. Tai yra, ES išlaikė inovacijų priemonės savo teritorijoje, tačiau perkelė savo pajėgumus į trečiąsią šalis dėl gamybos e, kainų, mažesnių gamybos kainų. Ir ryšys tarp inovacijos pajėgumų ir produkcijos gamybos pajėgumų yra nutrauktas ir kaip tai galėtų sustiprinti mūsų inovacijų e, pajėgumus. Kaip jūs numatote integravimą inovacijos e, politikos ES ir pramonės politikos ES? Nes mano nuomonė, e, šios dvi politikos rytis yra labai susijusios. Jeigu didžioji dalis pramonės yra perkelta, lokalizuota į kitas sritis, manau, kad kyla grėsmė ES inovacijų pajėgumui. Mes turėtum stengtis padėti ES išbristi iš krizės ir galvoti apie ekologiškai veiksmingus plataus užmojo projektus ir pramonės politiką, kuri galėtų padėti kurti darbo vietas ES. Ačiū. No? Euh, monsieur Audi, excuse me. Merci, monsieur le président. Ponas Audi, dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti komisariai už tai, kad ji mums pateikė tokios išsamios informacijos ir kad jį ruošiasi atsakyti į mūsų klausimus. Aš turėčiau tris klausimus. Uh, Visų pirma, norėčiau išreikšti savo apgailestavimą dėl to, kad biudžetiniai aspektai tarsi užgožia svarbius mokslinių tyrimų aspektus. Tai aišku yra svarbus klausimas, tačiau manau, kad šios srities negali perimti biudžetas. Tai šis rytis, mokslinių tyrimų rytis turi būti tam tikrose rankos ir mes taip pat turime prisimti savo atsakomybę. Aišku, didžiausius žmonijos iššūkius gali padėti išspręsti būtent mokslas, moksliniai tyrimai ir čia reikia kalbėti taip pat apie mokslo etiką. Mes jau matome, kokias problemas kelia brandolinė energetika ir todėl yra labai svarbu, kalbant apie mokslinius tyrimus, nepamiršti ir etinių aspektų. Na ir paskutinis e, dalykas, kurį norėjau paminėti, tai yra vėlgi biudžetiniai dalykai. To jau tvirtinsime finansinę perspektyvą ir kaip jūs įsivaizduojate, ar galima biudžeto politiką padaryti tokia e, labiau bendrijos politika, kad mes galėtume dirbti tarp kontinentinių aspektų. Pavyzdžiui, dabar mes e, gyvename sąjungoje, kurioje yra 27 administracijos ir visame pasaulyje 27 valstybių narių atstovybės veikia. Tai galbūt mes turime viską sukoncentruoti vienose rankose. Pavyzdžiui, galbūt audito rūmai galėtų glaudžiau bendradarbiauti su nacionalinėmis audito institucijomis. Galbūt tokiu būdu galėtume sutaupyti lėšų. Arba ką Jūs manote, kaip Jūs galėtumėte, kur Jūs matote potencialą, kur mes galėtume taupyti, e, pasitelkdami labiau europinį požiūrį. Mm, e, e, Ponas De Angelis, dėkoju, ponė pirmininkė ponė komisarė. Aš pritarčiau jūsų iniciatyvams visų pirma dėl to, kad čia yra kalbama apie labai svarbius tikslus. Yra svarbu stiprinti mokslą ir mokslinius tyrimus, kad būtų galima duoti atsaką globalizacijos iššūkiams. Taip pat būtų labai svarbu spręsti socialinius ir aplinkosaugos klausimus. Dabar norėčiau užduoti Jums klausimų. Pirmasis klausimas yra susijęs su, su geresniu finansavimu. Jūs kalbate apie viešojo ir privataus sektoriaus finansavimo sujungimą. Todėl norėčiau paklausti, ar čia bus sudarytos sąlygos geriau investuoti smulkioms įmonėms į inovacijų sritis. Taip pat aš galvoju apie tai, ar galima kaip nors pagerinti išteklių panaudojimą. Ir toliau trečias klausimas yra susijęs su tuo, kad, pavyzdžiui, nacionalinės politikos, nacion, nac, kad valstybės narės karpo lėšas skirtas moksliniam tyrimams. Ir dažnai tai yra daroma kvalifikuotų darbuotojų sąskaita. ar bus įmanoma sukurti tas 3,7 milijonų darbo vietų iki 2020 metų, jeigu situacija bus tokia. Galbūt mes turime diskutuoti su valstybėmis narėmis. Mes žinome, kad jos karpo biudžeto lėšas skirtas švietimui ir panašiai. Tai galbūt galime dabar pagerinti situaciją mokslo srityje. Thank you very much, Chair. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijos nariai. Trumpai noriu sureaguoti į klausimą, o paskui pateiksiu klausimą. Šiandien stovėdamas eilėje oro uoste klausiausi pranešimo. Ten buvo restoranas, kuris pristatinėjo kažkokio Jack Daniels hamburgerį. Aš nesu mėgėjas e, greito maisto, žinau, kad Jack Daniels yra viskis ir kažkoks keistas čia derinys man pasirodė. Ir mano apmąstymas yra toks, mes e, gyvename tokia amžiuje, kurioje vyksta didžiuliai perlenkimai, perdėjimai. Ir Europa buvo iškėlusi Lisabonos strategiją, tai yra konkurencingiausios žiniomis pagristos e, ekonomikos Deja, mes to nepasiekėme ir dabar jau turime inovacijų sąjungą. Ir tai man skamba panašiai kaip tas Jack Daniels hamburgeris. Aš susitinku reguliariai su savo rinkėjais, taip kaip ir visi mano kolegos, ir aš niekada nesugebėjau paaiškinti savo rinkėjams nei vienos iš ES strategijų. Deja, skepticizmas atsiranda dėl to, kad mes iškeliame gražiai skamačias frazes ir jų niekada neįgyvendiname. Ir čia kyla pavojus, kad mes užsitrauksime nešlovę. Ypač kalbant apie didžiulę taupimo politiką, kuri vyks dar keletą metų, kalbant apie nacionalinius biudžetus, o kaip apie praktinį finansavimą ir mūsų siekius pasiekti tuos tikslus, kuriuos esame išsikėlę. Grazie, prezidentė. Toliau kolegė Toja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisariai už jos paaiškinimus. Ir taip pat norėčiau padėkoti jai už tai, kad ji tikrai deda pastangas stiprinti veiksmingumą. Veiksmingumas man yra susijęs su nau, naujovių e, paieškomis, su egzistuojančių priemonių supaprastinimu ir visa tai aišku yra teigiami aspektai, tačiau reikia paminėti, kad trūksta atitinkamų priemonių. Tokių priemonių, kurios padėtų gerinti mūsų veiklos efektyvumą. Todėl aš labai pritariu tam atitinkamų, tai atitinkamų rodiklių iniciatyvai. E, Taip pat man tikrai buvo įdomu išklausyti, ką kolegos siūlė, kalbant apie tuos rodiklius. Kitas dalykas, kurį norėčiau paliesti, tai yra modalumas ir prioritetai. Mes turime susijęti savo pastangą, sujungti jas siekdami tų didžiųjų prioritetų. Ir čia reikia kalbėti taip pat apie finansinės pastangas, reikia prisiminti iniciatyvas, pavyzdžiui, bendro programa, programavimo iniciatyvą ir panašiai kalbant apie kai kurias temas, kurios yra susijęs su didžiomis, didelėmis mokslinio tyrimų sritimis, pavyzdžiui, medicininiai projektai, čia galbūt reikia sujungti europinius išteklius su valstybių narių ištekliais ir tokiu būdu mes galėtume skatinti e, inovacijų raidą. Taigi norėčiau pabrėžti, kad yra tam tikri sektoriai, tam tikros rytis, kuriuose yra labai svarbu siekti bendradarbiavimo. Aišku, mes susidursime su valstybių narių tam tikrų pasipriešinimų, tačiau manau, kad jeigu ES ir komisija pasiūlys e, savo iniciatyvas ir priemonės, kaip būtų galima finansuoti, tai tuomet tas valstybių narių pasipriešinimas bus nugalėtas, tačiau jeigu komisija prisims tik koordinatorės vaidmenį, tai tuomet tai kels problemų. Todėl norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte, kaip komisija žada dirbti. Toliau kitas svarbus dalykas yra būtent etiniai mokslinių tyrimų aspektai. Mes turime kalbėti apie socialinės inovacijas. Ir turime pabandyti uh, turėti omenyje socialinės inovacijas visuose sektoriuose, nes tai yra labai svarbi tema, galbūt tai padės mums atrasti naujas gyvenimo formas. Galbūt padės pagerinti profesinį gyvenimą, visuomeninį gyvenimą. Taigi, manau, kad tai yra labai įdomis rytis ir būtent socialinių inovacijų temą turėtume nuolat akcentuoti. Dėkoju. Dėkoju. Paskutinis kalbėtojas bus ponas Enšų. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti komisijos nariui už tai, kad atvyko pas mus ir už jos išsamų įžanginį pasisakymą. Norėčiau iškelti klausimą, kurį jau anksčiau kelis kartus uždaviau. Jis yra susijęs su mokslinio tyrimų infrastruktūra visiškai pritariu komisijos pagalbinėse dokumentuose minimiems aspektams, kad ES atsilieka nuo JAV ir Japonijos mokslinių tyrimų infrastruktūros srityje, ypatingai naujosiuose, naujųjų technologijų vystimo srityje, tai gali ateitie sukelti ES sunkumų. Tuo pat metu vienintelė galimybė šį atotrukį įveikti ES yra plėsti mokslinio tyrimo infrastruktūrą valstybėse narėse. Tai gali mums suteikti didelių privalumų, susijant tarpusavį skirtingas kultūras ir skirtingus eh, ekspertinius gebėjimus. Naujas valstybės narės eh, neturi pakankamos arba tinkamos mokslinio tyrimų infrastruktūros. Noriu paklausti komisijos, ar ji numato kokias nors strategijas, kurios kartu su strategija Europa 2020 suteiktų postumį e, mokslinio tyrimo infrastruktūros plėtrai naujose valstybėse narėse. Šiuo metu įgyvendinami projektai taip pat yra susijęs su galimybė plėsti mokslinio tyrimo infrastruktūrą naujose valstybėse narise. Ačiū labai. Dar suteiksiu žodį kolegai Merkis. Ačiū, par pirmininkė. Aš. Noriu paminėti, kad jūs komisarė, labai glaudžiai bendrabiavote su komisaru Tajani. Tas bendradarbiavimas yra labai puikus pavyzdys, nes e, jisai atspindi e, išteklių ir įmonių bendros veiklos susijimą ir taip pat būtų įdomu išgirsti jūsų mintis apie tai, kaip susijęti naujovių dėgymą su įmonių veikla. Dėkoju komisijos nariai Jums už pasisakymą, labai tikiuosi mūsų glaudaus tarpusio bendradarbiavimo ir tikrai aš tikiuosi, kad tai bus tikra strategija, o ne kažkokių Jack Daniels hamburgerių kepimas. Aš jiems tikrai nepritariu, juolab, kad esu vegetarė. Ačiū kolegoms už labai puikias pastabas ir taip pat tikiuosi glaudaus bendradarbiavimo. Ačiū dabar žodis suteikiamas komisariai, turint omenyje klausimų įvairovę, galbūt galėsite juos atsakyti, jeigu nepavyks, tai ir per kitą posėdį dar aptarsime šios klausimus. Taigi jums žodis. Ačiū pirmininkė, diskusija buvo labai įdomi man priminė diskusijas taip pat ir komisijos viduje ir tarp komisarų, kurie, tarp komisarų grupės, kurie atsakingi už inovacijas, aš šią grupę vadovauju, nes tiek e, reikalavimai, tiek interesai yra skirtingi, tarpusavį konkuruojantis ir kai kurių komisarų prioritetai mm, buvo tikrai skirtingi. Ir pasibaigus diskusijoje E, mūsų galutinio dokumento dydis padidėjo beveik du kartus lyginant su jo pirminiu variantu ir dar turime jį toliau tobulinti. Diskusijos, kuriuose dalyvavome dabar, e, e, nuo vasario mėnesio komisijoje kartojasi įvairiose grupėse nelabai daug kartų. Noriu pasakyti, atsakydama į ponios Merkis klausimą, kad su ponu Tajani mes bendradarbiavome labai glaudžiai dėl jo kūruojamos srities. Jis rengia dabar tinkamus svarbiausių pramonės politikos iniciatyvų projektus ir kai jie bus patvirtinti, manau, kad mes tikrai sieksime užtikrinti sinergiją tarp dviejų mūsų projektų ir kad jis atvyks taip pat į jūsų komitetą aptarti su jumis savo kūruojamų projektų. Čia pradėti nuo atsakymo į galbūt sunkiausią klausimą, su kuriuo susidūriau pradėdama dir dirbti šiuose pareigose, tai yra ITER projektas. Iškastinis kūras šiandien aprūpina ne, mūsų 80 procentų visų energijos poreikių. Daugiausiai prisėda taip pat prie klimato kaitos, kaip žinoma, energija išgaunama iš iškastinio kūro. E, išmeta apie 80 procentų viso ES anglės dioksido į aplinką. 2009 e, m. spalio mėnesį buvo nustatyta, kad iki 2050 turime sumažinti CO2 išmetamą kiekį 80, nuo 80 iki 95 procentų. Tai yra didžiulis iššūkis ir e, visi turime stengtis e, šį iššūkį atremti. Energetinis saugumas taip pat vienas iš didžiausių iššūkių ir jau anksčiau minėjau, kad mes neturime e, tokios, jokios panacėjos, jokio bendro recepto, siekdami nustatyti arba sukurti tą e, energijos miksą Europos Sąjungoje. Ir aš tikrai nemanau, kad galime išvengti brandolių sintezės generuojamos energijos ateityje. Šios energijos rūšės ateitis smarkiai priklauso nuo ITER projekto sėkmės. Kaip ponė Kastiljo minėjo, tai yra vienas iš plačiausių mastų tokio pobūdžio mokslinio tyrimų projektų, kada nors bandytų įgyvendinti. Todėl toks sudėtingas plataus masto projektas, aišku, susijęs su didelėmis rizikomis, tačiau e, plataus masto idėjos yra susijusios su plataus masto iššūkiais ir mes dedame daug pastangų, kad užtikrintume ITER projekto deramą finansavimą, tačiau sunkumai kyla ne tik dėl e, finansavimo, dėl finansinio pagrindo, jeigu taip norite. Yra nemažai sudėtingų valdysenos klausimų susijusių su ITER projektu. Yra prieimami įvairūs sprendimai, taip pat ir Barcelonoje, kur posėdžiauja įtir taryba, siekiant išspręsti šios valdysenos problemas. Ir aš vykau į JAF kovo balandžio mėnesiais ir su valstybės sekretoriu Tune aptariau ITER projektą, kuriam e, Valstybės sekretoriui labai svarbu buvo išgirsti ES pažadus, kad mes ketiname šį projektą toliau įgyvendinti, tačiau siekdami įgyvendinti tinkamai turime, turime užtikrinti jo tinkamą valdymą ir tiek taryboje įter, tiek ir FORI. Vykdomi atitinkami pakeitimai, bandant dabar uh, 1,4 milijardais eurų padidinti finansavimą septintosios pagrindų programos kontekste. Pirminis pasiūlymas buvo toks, kad visos trūkstamos lėšos turėtų būti suteikiamos iš septintosios pagrindų programos. Mano nuomonė, tas pasiūlymas buvo ne visiškai priimtinas, nes dėl jo iškiltų grėsmė septintai pagrindų programai ir iš jos finansuojamos kitiems projektams. Taigi mūsų nuomonė yra tokia, kad naujas pateiktas pasiūlymas yra užtikrinantis geresnę pusiausvyrą ir mes siekime, kad jis būtų įgyvendintas ir aš pageidaučiau Europos parlamento paramos šiam pasiūlymui, nes, kaip minėjau, mano nuomonė, jis yra teisingesnis, garbingesnis, užtikrins geresnę pusiausvyrą ir e, šis pasiūlymas leistų mums apsaugoti bendruosius mokslinio tyrimų prioritetus. Kaip žinote, institucijos šiuo metu derasi dėl pasiūlymo ir darybos gali užtrukti kurį laiką. Šiuo mes turime gerbti dvi biudžetinės institucijos, kurios privalo sustarti tarpusavyje, ieškodamos teisingo tinkamo sprendimo ir užtikrinant, kad šis projektas toliau būtų deramai įgyvendinamas. Šiuo metu galiu pasakyti, kad jūs paprašėte manęs vieno dalyko, tai yra siaiškinti atitinkamų lėšų e, turimumą. FOI kontekste. Noriu pasakyti, kad įgyvenančių projektų buvo sutaupyta daugiau nei 100 milijonų eurų ir sąnaudos susijusios su mašinų e, įsigijimų įrangą, mašinų įrangos įsigijimų nuo 2008 metų smarkiai sumažėjo ir ateitie dar turėtų mažėti. Manau, kad e, siekiant e, užtikrinti tolesnę projekto eigą reikės e, perduoti nemažai technologinių žinių brandalių sintezės srityje ir 3 ketvirtadalį visų būsimųjų sutarčių yra numatyta Europos aukštųjų technologijų įmonėms ir manau, kad tai yra labai svarbus aspektas turint omenyje dabartinius iššūkius, ypatingai užimtumo srityje ES. Ir šios priemonės turėtų paskatinti Europos pramonės e, naujovių dėgymo gebėjimus ir bendrai jų konkurencingumą Europos pramonės įmonių. Aš neminėsiu dabar e, visų parlamentarų pavardžių uždavusių klausimus, tačiau uh, buvo užduota nemažai bendrų klausimų. Taigi, grįžtant prie partnerystės projektų pirmiausiai. Partnerystės tikslai yra dviejopi. Pirmiausiai sutelkti išteklius ir pajėgas tarp valstybių narių ir pramonės įmonių, tam, kad būtų galima greičiau pasiekti persilaužimo svarbiausiose mūsų žmonėms srityse didžiausi visuomenės iššūkiai yra ne vien iššūkiai, tačiau taip pat ir puikios galimybės ekologinės technologijos, atsinaujinantis e, energijos šaltiniai, sveikatos apsauga, socialinė apsauga, susijus, visi šios rytis susijusios taip pat ir su globalinėmis augančiomis rinkomis ir e, atitinkamos investicijos leistų atnaujinti ES pramonės bazę, sukurti naujų darbo vietų ateities pramonės sektoriuje. sektoriuose. Ką mums reikalingos šios partnerystės? Pirmiausiai dėl to, kad jos leistų išspręsti dvi svarbiausias arba specifinės problemas, kurios trukdo plėtotis inovacijai. Inovacijoms viena problema, kurią visi minėjo, yra per didelis susiskaldimas. Tiek ES, tiek valstybių narių lygmenių taikomos priemonės dažnai E, persipina tarpusavyje ir nesustiprina viena, vienos kitų. Mes manome, kad dėl to yra prarandama nemažai svarbių galimybių. Siekiant tą fragmentiškumą, tą susiskaldimą įspręsti reikia sustiprinti e, koordinavimą, bendradarbiavimą ir e, reikia supaprastinti dabar taikomas Europos technologijų instituto priemonės, bendrojo programavimo ir technologijų platformos priemonės. Antroji problema yra susijusi su tuo, kad mes nepakankamai e, sugebame mokslinius tyrimus, jų rezultatus pritaikyti rinkose. Todėl reikia pašalinti kliūtis, kurios supa visą naujovių dėgymo sistemą arba grandinę, tai yra įvairias e, ar reglamentavimo priemonės, standartizavimo priemonės ir reiktų e, strategiškiau pasinaudoti viešųjų pirkimų galimybėmis. Manau, kad pastarai kartą taip pat minėjau, kad reiktų daugiau dėmesio skirti įvairių kliūčių ir barjerų šalinimui. Barjerų, kurie trukdo mokslinio tyrimų rezultatus e, įdėkti rinkoje ir sutikti atveria naujas galimybės Europos įmonėms. E, manau, kad e, nepaisant to, kad dar tęsiasi e, tyriamasis etapas, reikia šias kliūtis pamažu šalinti ir užtikrinti galimybę pasinaudoti proveržio suteikiamomis galimybėmis pakankamai dideliu greičiu valstybių narių ir vyriausybių vadovai gruodžio mėnesį aptars partnerystės klausimus. Per paskutinį sustikimą jau prasidėjo atitinkamos diskusijos taryboje. Taryba konkurencijos savo išvadas pateiks lapkričio mėnesį. Mes tikimės jūsų paramos partnerystės projektams, taip pat ir e, bandomiesiams projektams, kuriuos mes bandome dėkti aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje. Šio projekto pagrindinis tikslas yra iki 2020 metų kiekvieno piliečio amžių pailginti dviejais metais vidutiniškai. Manau, kad šiai idėjai žmonės tikrai turėtų pritarti, ją palaikyti ir mes ketiname šios rytyje įgyveninti keletą specializuotų projektų paketų, pavyzdžiui, susijusių su klinikiniais tyrimais, e, sveikatos priežiūra, e, e, geriau gydyti lėtinės, kroniškas e, ligas ir e, e, užtikrinti geresnę ilgalaikę senyvamžiaus žmonių slaugą ir priežiūrą. Aktyvus ir sveikas senėjimas yra tokia pakankamai slidi savoka, galbūt negalima būtų jos patalpinti į tikros partnerystės rėmus. Galbūt jūs galėtumėte e, kalbėti arba tvirtinti, kad tai yra tikrai aptaki savoka, tačiau įgyvendinus tokio paudžio projektus mes e, daug naudos atneštume tiek farmakologijos įmonėms, tiek kitoms šioje srityje dirbančioms įmonėms ir mums reikia skatinti visas iniciatyvas, kurias įgyvendinant žmonės galėtų gyventi sveikiau, ilgiau ir būti ilgiau savarankiški bei nepriklausomi. Valstybėms narėms, aišku, šioms sritims reikės skirti atitinkamą finansavimą ir mes e, Siekiame senėtis būdami sveiki ir ilgiau išlikti nepriklausomi. Todėl manau, kad būtent šioje srityje e, mūsų e, bendri projektai sustiprintų Europos įmonių pozicijas tiek e, esančiose rinkose, tiek naujose augančiose rinkose, nes žmonės ilgesnį laiką galėtų išlaikyti savo darbo našumą E, o valstybės narės galėtų sumažinti socialinės išlaidas skirtas pacientų priežiūrai ir slaugai. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas pritars be išlygų tiek partnerystės koncepcijai bendrai, tiek pilotiniams bandomiesiams projektams. Partnerystės savoka, žinoma, yra labai naujoviška. Anksčiau mes to neturėjome. Dėl to aš buvau ryštingai nusiteikusi, kad mes sukurti bandomąją partnerystę, kad mes labai artimai bendradarbiautum su suinteresuotomis šalimis, taip pat su Europos parlamentu šiame bandomajame etape. Po bandomojo etapo, kuris įvyks e, vasarą, bus parengtas komunikatas ir komunikate bus atsižvelgta į pamokas išmoktas bandomojo projekto metu ir bus priimti sprendimai, kaip praktiškai veiks e, partnerystės projektai. Tačiau jau dabar galiu pasakyti, kad mes nekalb, nekalbam apie naujos agentūros steigimą. Mes kalbame apie politinę struktūrą, kuri vadovautų partnerystėms. Ir čia, žinoma, dalyvaus ir Europos parlamentas, jam bus skiriamas centrinis vaidmuo. Taigi kalbama ne apie naujos agentūros steigimą ar kažkokios naujos struktūros e, kūrimą, kuris sukurtų tam tikrą biokratinę naštą ir apsunkintų viso, viso šio projekto įgyvendimą. Taigi apie tai net nekalbama. Ar viešasis sektorius galėtų būti novatoriškesnis? Žinoma, manau, kad taip, kad taip ir turėtų būti, nors esame dabar e, labai griežto taupimo laikotarpiu gyvename. Tačiau viešasis sektorius privalo tiekti daugiau naujovių ir patenkinti viešojo sektoriaus ir vartotojų lūkesčius. Taigi, inovacijos ragina vystimasi, skatina vystimasi ir manau, kad mes turime skatinti veiksmingas iniciatyvas, daryti jas labiau matomomis ir siekti pažangos šioje srityje. Pradžioje e, savo kalbos minėjau, kad komisija bandoma į veiklos rezultatus suvesti, bandomųjų projektų suvestinę lentelę pateiks ir parems mokslinio tyrimų programą viešajame sektoriuje ir inovacijų srityje. Ir čia bus e, atliekami vertinimai ir šalinamos galimos kliūtis inovacijoms. Taip pat tyriamos galimybės tinklų kūrimo, kad valstybės narės galėtų labiau dalintis geriausia sukaupta patirtimi. Europos komisija ir Europos parlamentas kaip tik turi visus įgaliojimus apjungti viešai sektorių valstybių narių, kad galėtų pasimokyti valstybės narės iš geriausios patirties ir kad būtų galima padėti skleisti tą informaciją, kuri yra gyvybiškai svarbi viešojo sektoriaus darbuotojams, vadovams. Ir kad ta geriausia patirtis būtų įdėkta vietose. Čia mes turime pasinaudoti potencialu viešuosiuose pirkimuose, kalbant apie paslaugas ir prekes. Ir mes galime siekti veiksmingesnių viešųjų e, paslaugų. Ir manau, kad iniciatyvos e, turės rasti įvairius rizikos sprendimus užtikrinti įgūdžius ir mokymą. Ir viešieji pirkimai ne visada yra traktuojami ir suprantami kaip politikos priemonė. Tačiau mes turime išmokti pasinaudoti ją kaip politinę priemonę. Ir inovacijų sąjungos do, e, dokumentas ir ragina valstybės narės ir e, regionus skirti biudžete lėšų būtent šiems tikslams. Taigi turime remtis bendrų programų sugaupta patirtimi. Čia kalbu apie neurodegeneracinės lygas, šioje srityje sukaupta patirtį. Ir turime siekti, kad mokslinė pažanga kuo greičiau galėtų būti perkelta į paslaugas ir produktus, kurių mums visiems reikia. Dėl mažų ir vidutinių įmonių. Aš dalyvavau konferencijoje, kuri man padarė didžiulį įspūdį. Italijoje vyko konferencija ir šioje šalyje yra labai daug mažų ir vidutinių įmonių ir netgi ypatingai mažų įmonių, kurias kartai sudaro tik kokie trys ar penki darbuotojai, kurie dirba kartu ir kurie yra linkę dėkti naujoves, tačiau negauna pakankamai paramos ir priemonių, kad jie galėtų dėkti inovacijas. Ir konferencijos metu man padarė įspūdį tas didžiulis skaičius mažų įmonių, kurios galėjo pateikti praktinių pavyzdžių, ką jos dirba, ką jos veikia. Tai yra išskirtinė, išskirtinė veikla, tačiau jie negali tos patirties perduoti į kitas šalis. Mes visi žinome, kad mažas vidutinės įmonės yra stuburas ES ekonomikos ir turime paremti, padėti toms įmonėms. Manau, kad yra numatyta daug priemonių, kurios turės naudos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Viena iš jų yra e, pagerinta prieiga prie lėšų skirtų inovacijoms. Nes būtent lėšos finansavimas yra labai sunki problema tiek valstybėse narėse, tiek viso Europos Sąjungoje. Ir jeigu aš teisingai pamenu, mes diskutavome šią klausimą su mokslinio tyrimo generaliniu direktoratu panagrinėti e, kai kurias priemonės, kurios e, sulaukė didžiulės sėkmės. Mums reikia išplėsti šitą teigiamą paramą, siekdami padėti didesniam skaičiui mažų ir vidutinių įmonių. O bendras principas ir politika yra iš tiesų labai sėkminga. Netgi galėčiau pasakyti, pirmininkė, kad vienas iš dalykų, kurį turime labai skubiai padaryti, tai. Tai yra skirti lėšų naują etapą lėšų asignavimo smulkiom, mažom ir vidiniam įmonėm pradėti. Kitos priemonės. Žinoma, mes turime supaprastinti mokslinio tyrimų ir inovacijų finansavimo programą. Tai labai padėtų mažoms ir vidinėms įmonėms. Mums reikėtų išplėsti taikymo sritį ES inovacinės politikos. Reikėtų apimti ne vien technologinės inovacijas, o kur kas daugiau dalykų reikėtų skatinti dalyvavimą inovacinėje veikloje ir taip pat ir ginklų technologijos srityje. Čia norėčiau pakartoti ir priminti e, planą, kur kalbam apie Europos dizaino lyderystės valdybos įsteigimą. Ir taip pat socialinių inovacijų bandomojo projekto pradėjimą. Nes būtent čia iš tų dalykų mažos ir įmonės taip pat gaus labai didelės naudos. Indėlis, e, kurį ES biudžetas e, gali skirti mažoms ir įmonėms, yra žymiai didesnis negu iš privačių e, kapitalo įmonių. Mes turėtėms kurti tarp valstybinius rizikos kapitalo fondus, ir inovacinėse įmonėse skatinti išradėjus. Ir manau, kad mūsų vaidmuo čia yra labai svarbus. Tai yra apjungti šias visas pastangas ir jas paremti. Mažų ir vidutinių įmonių finansavimo formas bus tarsi platforma, kuri leis nustatyti konkrečias finansavimo problemas, su kuriomis susiduria mažos ir vidinės įmonės. Taigi, apskritai galiu pasakyti, kad yra skiriamas didžiulis dėmesys tam, kaip kuo daugiau mažų ir vidutinių įmonių įtraukti į inovacinę veiklą ir kaip padėti joms dalyvauti šioje veikloje. Šiuo etapu būtų svarbu pasakyti, kad dotacijų susitarimai, kurie buvo pasirašyti iki spalio pirmos, rodo, kad daugiau nei 2000 dalyvių, mažų ir vidutinių, daugiau nei 5000 dalyvių e, dalyvauja ir 1459 milijonai eurų yra skiriami toms smulkiam ir dėm įmonėm. Ir kalbant apie teminius prioritetus, 14,6 procentai yra skiriami mažoms ir vidutinės įmonėms. Taigi čia matomas e, toks nuolatinis pastovus augimas mažų ir vidutinių įmonių įsitraukimo ir taip pat jų, joms skiriamos paramos. Tarptautinis bendradavimas taip pat yra labai svarbus klausimas, turime jį skatinti, turime tęsti. Toliau kalbant apie standartų nustatymą ir tarptautinį bendradarbiavimą. Vienas iš klausimų kuris buvo iškeltas mano vizito JAV metu, ypač su sekretoriu Lok. Jeigu mes Europoje ir JAV nesuskupsime laiku parengti pasaulinių standartų, jie mums bus primesti iš rytų, iš rytų šalių. Taigi mes konkuruodami vieni su kitais turime rasti būdų, kaip bendradarbiauti tam, kad galėtumėm toliau varžytis tarpusavį, konkuruoti tarpusavyje. Taigi per keletą ateinančių mėnesių mes turime permastyti standartų nustatymą, kaip aš jau minėjau, inovacijų sąjungoje ir mano e, kolega Arjani bus taip pat atsakingas ir dalyvaus šio klausimo sprendime. Toliau. Išlaikyti mokslininkus, tyriejus čia, skatinti mokslininkų mobilumą Tam visada buvo skiriama daug dėmesio, dėme, daug dėmesio komisijoje ir mano pirmtakas, komisaras Potočnik, tam skiria daug dėmesio. Man tai kelia didelį susirūpinimą, nes čia tarsi vyksta kažkoks nutekėjimas, mes patiriame nuostolius. Mes turime rasti geriausius įmanomus sprendimus. Life, life Turime padėti moterims sugrįžti į darbą. Turime užtikrinti, kad mokslininkai, puikūs mokslininkai norėtų likti ir gyventi Europos Sąjungoje. Taip pat turėtumėm pritraukti mokslininkus ir už Europos Sąjungos ribų, kad jie norėtų čia atvykti ir čia dirbti. Norėčiau, kad mūsų mokslininkai ne tik išvyktų į užsienį, bet kad jie norėtų sugrįžti ir dirbti čia ir dalintis sukauptą patirtimi. Taigi mes turime įgaliojimus pagal Lisabono sutartį tai daryti, galime tai daryti ir turime, parengti, turime parengę mokslininkams gairės, kad galėtumėm juos sulaikyti, čia pritraukti į ES, kad jie galėtų sėkmingai dirbti. Toliau, supaprastinimas. Pone Kavalio, jos pranešimas buvo labai svarbus visame supaprastinimo darbe. Jinai pabrėžė visus supaprastinimo elementus, kuriuos reikia spręsti. Jau turime tris konkrečias iniciatyvas. Supaprastinimo komunikate jos yra pabrėžtos. Tai yra finansinio reglamento peržiūra ir toleruotinos rizikos srities nustatymas. Tai ta nauja savoka toleruotina rizika tai yra sunkus klausimas. Galbūt šiame komitete tai yra lengviau spręsti, tačiau tai nėra taip lengva e, šį klausimą nagrinėti kitose komitetuose. Tai labai svarbus klausimas ir mes turime labai aiškiai suprasti, kad jeigu mokslininkai žymiai mažiau užtruks laiko pildydami įvairias formas ir dokumentus savo kabinetuose ir daugiau laiko jie turėt, turės e, praleisti laboratorijose, dirbdami savo tiesioginį, kūrybinį, išradėjų darbą. Tuomet pasiektam žymiai geresnių rezultatų. Ir tas to, e, to, toleruotina klaidos riba, tas komunikatas parengtas šią temą yra labai svarbus, kuris padėtų mm, mokslininkams e, dirbti savo darbą. E, šį dokumentą, šį komunikatą mes parengsime labai detaliai, kad galiausiai galėtumėm rasti sprendimą. Vieną klausimą iškėlė E, vienas parlamento narys apie vidutinės personalo sąnaudas. Mes ieškome sprendimų, peržiūrime taisyklės dėl bankų sąskaitų iš ankstinio finansavimo, taip pat įvedame vienkartinės išmokos galimybę mažoms ir vidutinės įmokoms, įmonėms e, remiant jų dalyvavimą generalinio direktorato tarnybos labai intensyviai dirba ties įgyvendinimo priemonėmis, stengiantis užtikrinti vienodą aiškinimą ir vienodą taikymą e, taisyklių e, visose komisijos departamentuose. Manau, tai yra labai svarbu. Mes turime užtikrinti stabilę platformą, turime turėti vienodą aiškinimą ir vienodą taikymą nustatytų taisyklių. Ir visa tai padės sumažinti biurokratiją, apie kurią kalbėjo ponia Kavalio savo pranešime. Jūsų pranešimas, ponia Kavalio, buvo labai vertingas man, kaip komisijos nariai ir mano tarnyboms, nustatant sritis, kurias, kuriuose turime spręsti problemas ir kur, kur turime siekti supaprastinimo. Lisabonos strategija Daug parlamento narių iškėlė šį klausimą, strategija nepasiteisino, jinai patyrė nesėmė, kodėl turime tikėtis, kad naujoji strategija veiks. Lisabono strategijoje turėjome iškėlę tikslą, mes sugebėjome jo pasiekti, tai buvo svarbu. Mokslinio tyrimų ministrai e, atkakliai siekė to tikslo, taip pat ir kitos suinteresuotėsios šalis nors e, moksliniams tyrimams skirtas biudžetas yra labai apkarpytas valstybėse narėse. Tačiau atskiri ministrai mokslinių tyrimų sugebėjo išsikovoti ir išlaikyti moksliniam tyrimams skirtą biudžetą, tokį, koks buvo nustatytas anksčiau, arba netgi šiek tiek jį padidinti. Ir tai yra labai svarbus laimėjimas. Lygiai taip pat yra svarbu tai, kodėl ta inovacijų sąjunga turėtų sulaukti sėkmės. Pirmą kartą moksliniai tyrimai ir inovacijos yra ES politikos centre. Ponas Baroso iškėlė e, svarbą šio klausimo ir tai yra pačiame ES politikos centre. Dabar mes turime Europos vadovų tarybą ir pirmininkas Van Rompuy svarsto šį klausimą ir jį svarstys Europos vadovų taryboje gruodžio mėnesį. Todėl ES valstybių ir vyriausybių vadovai e, turės svarstyti šį klausimą ir stengtis užtikrinti, kad tai, ką pa, padarė Suomija e, paskutinėme praėjusio šimtmečio dešimtmetėje buvusi dėlėje krizėje, jinai sugebėjo ryštingai skirti net ir labai nedidelės turimas lėšas moksliniams tyrimams. Ir tas sprendimas buvo labai protingas ir leido e, Suomijai pasiekti tokių aukštumų, kuriuose jinai yra dabar. Taigi valstybių ir vyriausybių vadovai turėtų paremti inovacijų sąjungą. Turime 3 procentų tikslą moksliniams tyrimams ir plėtrai Ir žinoma, Europos vadovų taryba paprašė mūsų parengti vieną rodiklį. Ir aukšto lygio grupėje e, profesorius Maskolė pirmininkavo, aš paprašiau jo e, parengti tą vieną rodiklį. Tačiau paskutinio posėdžio metu buvo pasakyta, dėja, komisijos narė, mes apgalėstame, bet nėra tokio vieno rodiklio, kuris apimtų viską, ko norite jūs ir ko nori taryba. Mes negalime parengti tokio vieno rodiklio. Aš labai aiškiai suvokiu tą faktą, tą Star, Star Metrics naują metodiką vertinimo, kurią naudoja JAV. Tačiau tai, ko mes norime, yra kitoks dalykas negu JAF ir jos siekiami tikslai. Ten yra bandoma nustatyti tą vieną rodiklį. Tačiau mes turime tuos porą metų, kurie yra numatyti parengti tą vieną rodiklį, mes turime tos, tuos du metus ir išnaudoti tokio vieno rodiklio parengimui. Pasižiūrėkime į inovacijų suvestinę. Čia turime 25 elementus, 25 rodiklius, kurie yra išdėstyti nauja parengtoje veiklos rezultatų suvestinėje skirtoje moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Kalbant apie žmogiškosius ištikis, apie atvirą ir patrauklę mokslinių tyrimų sistemą, apie finansavimą, apie ryšius, verslumo skatinimą. Mes manome, kad visi šie elementai yra yra reikalingi toje suvestinėje. Mes manome, kad šie elementai yra ypatingai svarbus, stengiantis sukaupti, surinkti visą esamą informaciją. Uh, by um, the members. Tai manau, kad uh, tai buvo pagrindiniai klausimai, kuriuos uždavė komiteto nariai, kai čia atvykau. Visą laiką man buvo primenamas priminama būtinybė neviršti laiko, dabar jaučiu, kad jį viršiju visą laiką mes turime nepamiršti, kad privalome žengti į priekį ne tik pirmininkaujant Vengrijai, su kurios e, inovacijų ir mokslinio tyrimų ministru buvau susitikusi, tačiau taip pat ir bendrai privalome aptarti inovacijų partnerystės projektų tolesnę raidą. Manau, kad per Vengrijos pirmininkavimo pusmetį tai bus daroma. E, septintąją pagrindų programą įvertinsime, tikiuosi, iki šios savaitės pabaigos ir pradėsime darbą dėl aštuntosios pagrindų programos. Tikiuosi, kad Vengrijos pirmininkavimo metu jis bus sėkmingai tęsiamas. Mes, manau, negalime tik tai ant lentynos padėti inovacijų ES politikos. Mes privalome nuolat sekti jos įgyvendinimą, nuolat privalome stebėti vykstančius procesus, tam mums reikalinga jūsų pagalba, jūsų parama ir tik tai dalyvaujant aktyviai visiems suinteresuotiems subjektams galėsim, galėsime sukurti inovacijų Europą ir sėkmingai įgyvendinti inovacijų partnerystės projektus. Mūsų laukia didžiuliai iššūkiai, kurių negali išspręsti valstybės narės pavieniui. Mums reikia susitelkti ties tais didžiausiais visuomenės iššūkiais ir padėti vieni kitiems juos spręsti. Man reikalinga jūsų parama dėl Europos partnerystės projektų koncepcijos. Tikiuosi, kad gruodžio mėnesį atitinkamos paramos sulauksiu ir iš tarybos, kuri uždegs žalę šviesą. Ypatingai vystantis Europos inovacijų partnerystės bandomiesiams projektams, mes privalome pasimokyti iš jų įgyvendinimo metu daromų klaidų, pagerinti valdyseną, atkreipti dėmesį į kitus aspektus. Tikiuosi, kad sulauksiu jūsų paramos, bandydama, kaip manoma, geriau įgyvendinti šią politiką. Ačiū labai. Dėkoju, ponė komisarė, už visą jūsų suteiktą informaciją, už tai, kad taip išsamei atsakėte į visus užduotus klausimus. Manau, kad mes tikrai sužinojome kažką naujo ir ateityje galėsime toliau diskutuoti šiomis temomis. Taigi dar kartą Jums labai dėkoju ir kitas mūsų darbo tvarkės punktas. So, Taigi kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra Kaip jau minėjau, yra sukeisti vietomis penktas ir šeštas darbo tvarkės punktai, taigi dabar nagrinėsime pagal seną darbo tvarkę šeštąjį punktą, tai yra ES bendrajam biudžetui taikomas finansinis reglamentas, nauja redakcija. Ponas Kalfin yra pranešėjas, taigi ir suteiksiu jam žodį, prašau. At, pono Kalfin nėra? Atsiprašau. Taigi suteikiu jums žodį, prašau. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Dear colleagues. Ačiū, pana pirmininkė, mėly kolegos. Aš jums norėčiau pristatyti pirminį e, naujos e, finansinio reglamentavimo tvarkos e, projektą. Mm. Tiek procedūrinių požiūrių, tiek turinio požiūrių. E, Galiu trumpai pasakyti, kad finansinis reglamentas yra e, biudžeto tyrimo procedūros stuburas ir jame yra visi pagrindiniai biudžeto tvirtimo proce... E, principai ir išlaidų bei pajamų e, subalansavimo aspektas. Mes kas treji metai peržiūrime finansinį biudžeto reglamentą ir e, iš esmės finansinio reglamento pagrindinis, pagrindinis tikslas yra supaprastinti ir padaryti skaidresnį ES biudžeto lėšų panaudojimą e, bei sustiprinti komisijos e, atskaitomingumą, panaudojant ES biudžeto lėšas. Pasiūlymas, e, pasiūlymus siekiama padaryti lankstesnį principų panaudojimą, daugiau dėmesio skirti finansavimui pagal nuopelnus, taip pat e, bendrų išmokų e, suteikimui kitiems aspektams. Po to, kai mes išklausėme komisarės pasisakymo, galime manyti, kad šie principai skamba gražiai, tačiau tam tikrų tam tikrą prasme nelabai su, atitinka mokslinio tyrimo, pavyzdžiui, finansavimo uh, principų. Viena iš problemų, su kuria susidarėme, yra procedūrinio pobūdžio. Pirmą kartą finansinis reglamentas tvirtinamas ne konsultavimo procedūrą pasitelkus, bet bendro sprendimo procedūrą. Tai reiškia, kad parlamentui atiteks žymiai svarbesnis vaidmuo tvirtinant finansinį reglamentą. Todėl komisija priemė sprendimą pasitelkti taip vadinamą naujos redakcijos procedūrą, o tai reiškia, kad pagrindinis komitetas tai yra biudžeto komitetas ir e, ponė Greslė, Europos parlamento pranešėja, pareikalavo, kad teisės tarnyba pateiktų savo nuomonę dėl šios procedūros taikymo. Tai yra principinis klausimas, ar e, apriboti parlamento galimybės e, teikti pasiūlymus tik tai dėl tam tikro pobūdžio dokumentų, taip pat kaip ir teikti pataisas, ar ne, mes tikimės, ir laukiame teisės tarnybos formaliosios nuomonės, rekomendacijos, taip pat laukiame galutinio ponios Greslės sprendimo, e, tačiau ar remdamasis likščiolinių konsultacijų ir pokalbių rezultatais galiu teikti, kad ji būtų veikiau linkusi grįžti prie komisijos pirminio pasiūlymo ir e, svarstyti jį pagal e, tą procedūrą, kuris suteiktų parlamentui platesnius įgaliojimus. Mes dar laukiame pagrindinio komiteto sprendimo. Jeigu būtų sprendimas gražinti finansinį reglamentą atgal komisijai peržiūrėti, tai atitinkamai mes turėtume susilaikyti nuo konkrečių savo pasiūlymų dėl tos e, dokumento redakcijos, kuri bus svarstoma čia parlamente. Dėl kito aspekto, tai yra finansinio reglamento turinio, noriu paminėti tik keletą aspektų, kurie, mano nuomonė, mūsų komitetui turėtų būti įdomus. Mano darbą palengvino e, puikus dialogas ir prezentacija komisijos narės Kvin įtrio komiteto požiūrių biudžeto lėšų panaudojimas yra labai svarbus e, mokslinio tyrimų ir naujovių arba inovacijų finansavimo kontekste. Pone Karvajo parengė pranešimą šiuo klausimu, išgirdome komisijos atstovės komentarus ir manau, kad mūsų pozicija yra labai aiški dėl to, ko tikimės iš finansinio reglamento e, siekiant e, palengvinti ir supaprastinti uh, mokslinio tyrimų ir inovacijų dėgymo finansavimą ES. Aišku, reikia užtikrinti finansinės atskaitomybės ir lankstumo e, principų tarpusavio pusiausvyrą, panaudojant e, biudžeto lėšas ir čia mums reiktų kai kurias aplinkybės plačiau pasiaiškinti ir aptarti. Viena iš galimų problemų yra susijusi su tuo, kad finansinis reglamentas siekia, finansinių reglamentus siekiama e, sumažinti, kaip manoma, labiau biudžeto lėšų panaudojimo riziką, tačiau kalbėti apie nulinę riziką arba visišką rizikos vengimą, finansuojant e, e, naujovių projektus yra pakankamai utopinis dalykas. Kitas aspektas susijęs su galimybė mažoms ir vidutinėms įmonėms naudotis biudžeto ištekliais mokslinio tyrimo projektus įgyvendinant ir mokslinio tyrimo projektų finansavimo supaprastinimas taip pat turėtų išriškėti teikiant konkrečius pasiūlymus. Kitas klausimas yra susijęs su biudžetinės drausmės išlaikymu ir tinkamu finansiniu valdymu, tuo pačiu metu nepadidinant kliūčių finansinio reglamento rizikų valdymo kontekste reikia iš šios aspektus atidžiau atsižvelgti tvirtinant galutinį dokumento tekstą. Taip pat ponios Karvalijo pranešime yra keli aspektai susijęs su finansiniu reglamentu. Tai yra bendrųjų išmokų apimčių e, padidinimas. E, šis aspektas svarbus, skatinant e, inovacijų finansavimo. Aš nenorėčiau cituoti konkrečių vietų, tačiau noriu tik tai e, atkreipti dėmesį į tai, kad būtent e, Karvalio pranešime apie šios aspektus yra kalbama. Mes nelabai pritarėme tarybos pozicijai dėl antrinio lėšų panaudojimo vietoj to, kad nepanaudotos lėšos būtų palūkanų panaudojimo e, e, inovacijų ir mokslinio tyrimų programos vietoj to, kad palūkanos būtų gražintos į valstybių narių biudžetus. Mes taip pat kalbėjom apie priimtinas paklaidos apimtis, e, e, taip pat e, ypatingai šis klausimas yra svarbus diskutuojant apie mokslinio tyrimų finansavimo, mokslinio tyrimų programų finansavimo aspektus ir reikia turint omenyje priimtinas paklaidas ir e, rizikos e, amplitudes, būtent e, šios aspektus turėti omenyje. Mums bet kokiu atveju reikia palaukti prieš priimant galtinį sprendimą pagrindinio komiteto sprendimo ir mūsų sprendimas priklausys nuo to, ar pasiūlymas bus gražintas komisijai, ar jis bus svarstamas toliau. Taigi pagal tai turėtume apsispręsti, ar e, toliau tęsti e, dabar pradėtą procedūrą, ar palaukti, kol komisija pateiks iš naujo savo pasiūlymą, kuriam nebus taikomi dabartiniai apribojimai. Ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Paul Riubich, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad tai yra labai svarbus dokumentas, nes jis yra tarsi pagrindas atspindintis visus mūsų pageidavimus susijusius su aštuntaja pagrindų programa. Jeigu finansinis reglamentas nebus naudojamas teisingai, tai tuomet mes jo negalėsime panaudoti aštuntai pagrindų programai. Taigi, todėl ateityje e, mes pagal tai ir turėsime nuspręsti, ar mūsų teikiami pakeitimai yra primtimi ar ne. Ir tai yra susiję su kitu mūsų darbo tvarkės e, klausimu, tai yra nepriklausomo poveikio vertinimo užtikrinimas ir tai yra labai svarbus aspektas ir yra e, labai svarbu kalbėti, ką tas auditas reiškia projektams. Ir ką tai reiškia tiems, kurie turi įgyvendinti tam tikras nuostatas. Ir mes žinome, kad dažnai E, mokslinių tyrimų programų kaštai yra didesni negu nauda, kuri yra gaunama. Taigi, todėl yra labai svarbu e, kalbėti apie poveikio vertinimą, ypač kalbant apie e, smulkės ir vidutinės įmonės, kad nebūtų taip, kad reikia rašyti 30 ar 50 puslapių įvairių nurodymų, taisyklių. E, ir kad tos taisyklės nėra susiję su konkrečiu projekto įgyvendinimu. Todėl aš norėčiau, kad kalbant apie finansinį reglamentą būtų numatytas poveikio vertinimo e, atlikimas, nes tai yra labai svarbu ir yra labai svarbu, kokį poveikį e, tai turės ne administracinė tiem, kurie turi taisyklės, bet tiem, kurie įgyvendina projektus ir kurie turi laikytis tų taisyklių. Manau, kad čia taip pat yra ir taupimo potencialas. Mes žinome visokių pasiūlymų, pavyzdžiui, vieno langelio sistema, vieno formuliaro sistema ir taip toliau. Mes apie tai kalbame nuolat, tačiau. Uh, tai bus galima įgyvendinti tik tada, jeigu finansinis reglamentas mums leis tą padaryti. Dėl to šitas pranešimas yra labai svarbus. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau kolega Odi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai iš tiesų labai svarbus dokumentas. Svarbi yra šita nauja redakcija Čia kalbama apie naujoves ir jose atsispindi ir mūsų lūkesčiai susiję su moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Norėčiau pasakyti vieną pastabą. Manau, kad vieną dalyką reikia patikrinti labai aiškiai. Jeigu bus galima imti kreditus, tai tuomet turime tai sieti su tuo, ką išgirdome apie euroobligacijas. Tačiau kita vertus mes čia turime kalbėti apie pastatus. Jeigu mes kalbame apie didelės investicijas, e, pavyzdžiui, ITER didelės investicijas, tai manau, kad mes turime parengti daugiamečius planus ir todėl turime pamastyti, ar nereikia kažko keisti šioje srityje. Jeigu bus nauja redakcija, tai tuomet reikia ir atitinkamo e, finansinio reglamento, kuris leistų geriau administruoti lėšas, ypač lėšas skirtas dideliems projektams. Dėkoju, sako pirmininkas, matau, kad daugiau norinčių pasisakyti nėra, tai tuomet baigiame nagrinėti šį darbo atvarkės punktą ir pereiname prie šeštojo darbo tvarkės punkto, tai yra nepriklausomo poveikio vertinimo užtikrinimas. E, žodį suteiksiu kolegai Čičester, prašau. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Tai yra nuomonė parengta apie nepriklausomus vertinimus ir aš galiu pranešti kolegoms, kad vyko šešėlinių pranešėjų posėdis praėjusią savaitę, tai vyko Strasbūrė. E ir šio posėdžio rezultatas yra mes kartu sugelbėjome pateikti šešis e, kompromisinius pakeitimus, kurie apjungia kolegų užsakytą nuomonę. Mes, e, žinoma, nepajėgėme pasiekti galutinio sutarimo dėje, taigi turėsime balsuoti dėl atskirų pakeitimų. Tačiau kadangi kolegos, su kuriais aš svaršiau tos kompromisinius pakeitimus, kadangi jų čia nėra, šiek tiek sunku man leistis į detalės. Tai būtų netikslinga daryti. Aš dėkingas už bendradarbiavimą, ponios Maderel taip pat mano draugų EPP frakcijoje daugeliu klausimų. Be to, aš mielai leišiuosi detaliai šios pakeitimus, tačiau matydamas, kiek daug kolegų čia dalyvauja, kažin ar aš galėčiau imti šio klausimo. Taigi aš galbūt to nedarysiu ir suteiksiu žodį, perleisiu žodžių ponui Rubik. Neturiu prieš iš save kompromisinių pakeitimų teksto, tačiau mes juos parengėme ir sutarėme dėl jų. Aš tikiuosi, kad jūs juos gausite, jie bus išplatinti tie pakeitimai arba šiandien, arba rytoj iki balsavimo. Dėl tų pakeitimų buvo susitarta šešėlinio priešėjo posėdė. Ačiū pirmininkė. Gerai, taigi žodį suteiksiu Paul Rubich. Norėčiau padėkoti ponui Čičesteriui. Man atrodo, kad tie septyni kompromisiniai pakeitimai dėl jų buvo susitarta su šešėliniu pranešėju, ponu Bensen. Ir norėčiau pabrėžti tris aspektus, kurie yra svarbus mums. Tai visų pirma, yra labai svarbu, kad ne komisijos pareigūnai, bet nepriklausomi ekspertai tikrintų ir taip pat, kad e, būtų e, tie poveikio vertinimai skaidrus. Taip pat reikia galvoti apie e, tai, kaip vėliau tie poveikio, kaip tai, tais poveikio vertinimais galės pasi, remti tie, kurie įgyvendina projektus. Taip pat reikia nepamiršti įmonių konkurencingumo ir reikia galvoti, ką reikš tai ne tik didžiosiams, bet ir smulkesniems įmonėms tarptautinės konkurencijos kontekste, kaip tai joms padės išsaugoti darbo vietas. Todėl būtent atsižvelgiant į šios aspektus yra labai svarbus tas nepriklausomas poveikio vertinimas. Jis yra labai svarbus smulkioms ir vidutinėms įmonėms, nes būtent jos greičiau nei didžiosios įmonės susiduria su tam tikromis problemomis, jos galbūt turi mažiau kvalifikuoto personalo ir tai aišku turės įtakos jų konkurencingumui. Taip pat norėčiau paminėti, kad praėjusią savaitę Strasbūrė e, mes diskutavome dėl pakeitimų e, susijusių su motinystės ir tėvystės atostogomis ir man atrodo, kad būtent dėl šios temos nebuvo atliktas tinkamas poveikio vertinimas. Jau manau yra labai svarbu, kad mes sutartume ateityje, kad būtų atliekami tokie poveikio vertinimai, ypač e, dėl tokių klausimų, kuomet mes susidurėme su 27 valstybių narių e, skirtingomis taisyklėmis, skirtingomis fina, skirtingais finansavimo šaltiniais ir taip toliau. Todėl mes turime e, laiku patikrinti, ar atitinkami pakeitimai e, neturės neigiamos įtakos. Taigi mes taip pat turime kalbėti ir apie mūsų 2020 darbo atvarkę ir poveikį jai. O šiaip norėčiau padėkoti ponui Čišester. Dėkoju, sako pirmininkas yra gaila, kad šiuo metu posėdė nedalyvauja daugiau problemų, nes iš tiesų tai yra vienas iš esminių klausimų, esminė problema mūsų e, šioje kadencijoje. Ir ta problema yra tai, kad mes priimdami sprendimus iš anksto nepasigiliname, koks bus jų poveikis. Aš e, keletą kartų jau bandžiau e, įtraukti į darbo tvarkę nepriklausomą poveikio vertinimo užtikrinimą ir e, būčiau dėkingas, jeigu ateityje mes galėtume toliau nagrinėti šį klausimą, bet būtų labai svarbu turėti galimybę diskutuoti apie šį klausimą, nes tai yra taip pat svarbu kaip ir numatyti e, poveikį. Ir jeigu mes kalbame apie komisijos pasiūlymų poveikio vertinimą, mes turime uh, kalbėti apie tai, kad dažnai parlamentas pateikia savo pasiūlymus, kurie kai kada būna prasmingi, kai kurie galbūt nelabai, bet mes nežinome, koks bus tų pasiūlymų poveikis. Todėl man atrodo, kad šis klausimas, poveikio vertinimų klausimas yra labai svarbus ir dėkoju tiem kolegam, kolegom, kurie dirbote šiuo klausimu. Dar vienas kolega paprašė žodžio, prašau. Uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu užduoti šį klausimą Terezos e, ir Jerin prašymu, kuri vis dar susidarė su logistikos problemomis, negali atvykti į posėdį, nepaisant to, paprašė manęs pristatyti e, socialistų demokratų frakcijos šešienės pranešėjos požiūrį dėl šios, šios svarbaus pranešimo. Norėčiau pirmiausiai padėkoti jos vardu ponui Čičisteriui už sklandų bendradarbiavimą, kaip visada. Mes pasiekime kompromiso, kuriame komisija išlaiko iniciatyvą pateikti siūlymus dėl poveikio įvertinimo. Tai turėtų mums padėti gerinti Europos teisėkuros darbo kokybę Pritarėme antrajam kompromisiniam pakeitimui, kurio, kurio ginamas integruotas požiūris į poveikio įvertinimą, tačiau tai neturėtų būti traktuojamas kaip E, precedento atvejais, siekiant spręsti įvairias aplinkosauginės, socialinės ir kitas problemas. Taip pat būtina pabrėžti e, būtinybę užtikrinti didesnį skaidrumą. Tikimės, kad dauguma parlamento narių pritars mūsų frakcijos pasiūlymams. Dėl to, kad kiekvieną teisėkuros pranešimą tvirtinant prieš tai turi būti atliekamas poveikio vertimas. Ačiū Čarlzui dar kartą suteikiamas žodis. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti kolegoms už pastabas ir komentarus ir už konstruktyvų bendradarbiavimą svarstant e, šį dokumentą, kuris, mano nuomonė ir pritarims pirmininkė, yra svarbus. Kadangi tiek daug komiteto narių nedalyvauja posėdėje, tai aš tikrai tikiuosi, kad tai nėra e, jų pareikštas nepasitikėjimas pranešėjų kokią nors formą, tačiau to įsitikinsime rytoj per balsavimą ir tikiuosi, kad ponė Rie Madurel bus e, pritars mūsų parengtam kompromiso projektui, galbūt panas Liuts turi daugiau informacijos nei aš šio klausimu, tačiau aš tik norėčiau e, pabrėžti vieną labai svarbų aspektą, kurį paminėjo Paulius Rubik. Dažnai mes plenarinėje sesijoje balsuojame dėl teisės aktų prieš tai nesusipažinę su visomis aplinkybėmis, faktais ir kontekstu. Tai yra neišvengiamas e, mūsų parlamento darbo metodas, nes e, klausimai yra svarstomi komitetuose. Šį pastarąją savaitę kolega Rubik pakomentavo mūsų balsavimą dėl motinystės atostogų ir to balsavimo rezultatai turėjo pakankamai didelio atgarsio mano valstybėje dėl galimų papildomų išlaidų ir tokio pobūdžio teisės aktams tikrai reikia prieš tai atlikti nepriklausomą poveikio įvertinimą. Komisijos e, e, ekspertų puikų darbą gali tik tai sustiprinti ir papildyti nepriklausomą poveikio vertintojų pateikiamos išvados, todėl aš tikiuosi, kad kolegos pritars rytoj iš ryto šiai nuomoniai be didelių sunkumų. Ačiū pirmininkė. Pirmininkas, ačiū labai. Norėčiau tik pranešti, kad kolegė Madurel pritarė kompromisiniam pakeitimui. Tai reiškia, kad rytoj neturėtų kilti problemų balsuojant. Baigime svarstyti šį darbo tvarkės punktą. Mes galime baigti posėdį. Ir po trumpo laiko. E, pradėsime koordinatorių posėdį, kai jie visi susirinks, tačiau tik manyčiau, kad tai uh, užtruks keletą minučių.